Europos komisijos vardu žodis ponui Stilienydės. Pone pirmininkė, meli kolegos, gerbiami nariai, norėčiau dar kartą patvirtinti Europos gojimą toliau e, siekti Gruzijos ekonominės integra ir politinės integracijos į Europos Sąjungą vicepirmininkė Mogerini lankėsi Gruzijoje lapkričio 10-ąją. Taip pat surengėme antrąjį asociacijos tarybos susitikimą lapkričio 16-ąją Bruselėje. Ir komisijos narys Han Tbilisėje lankysis rytoj. Ir toliau tęs mūsų aukšto lygmens pareigūnų darbą, e, lankydamasis ten beveik kas savaitę. ES Gruzijos asociacijos tarybos susitikime buvo aptarta pažanga pasiekta gyvendinant ES Gruzijos asociacijos sutartį, kuri buvo pasirašyta praėjusiu metu birželio mėnesį. Susitikime taip pat buvo aptarti kai kurie išliekantis iššūkiai Kalbant apie pažangą, mes sveikiname gilios ir visapusiškos laisvos prekybos sutarties sėkmingą įgyvendinimą iki šiol ir Eurostatas informuoja mus, kad Gruzijos eksportas į ES nuolatos auga. Gruzijos e, įstatymų pridėdimas prie ES teisės aktų reikalavimų vyksta gera sparta. Tuo pat metu labai svarbu paskelbti verslui Grusijoje žinę apie tos gilios ir visapusiškos priekybos sutarties naudą. Kolegos, noriu dabar perėti prie iššūkių. Išlieka būtinybė užtikrinti tokią politinę aplinką, kuri būtų rami ir pagarbi. Žingsniai, kurie eitų priešingą kryptimį tokių žingsnių reiktų ver, vengti. Mes akcentuojame visose savo kontaktuose su partneriais Gruzijoje, kad reikia išlaikyti demokratišką pagreitį, demokratijos pagreitį, ypač kalbant apie parlamento rinkimus, kurie įvyks 2016 spalio mėnesį. Ir taip pat, kad mes tikimės, jog bus užtikrinta E, visišką institucijų nepriklauso, galimybę nepriklausomai veikti ir taip pat ir konstitucinio teismo demokratija, kad de, bus užtikrinta demokratija, įstatymo viršenybė ir mm, žmogaus teisės Gruzijoje. Prieš prasidedant rinkimų kampanijai mes tikimės, kad bus pasirašta asociacijos sutartis. Mes e, pritarėme vyriausybės išreikštam siekiui surenkti laisvus ir tvarkingus rinkimus. Ir mes e, e, tikimės, kad bus e, kad tie rinkimai bus teisėti, absoliučiai būtina užtikrinti žiniasklaidos laisvę ir galimybę uh, E, suteikti galimybę opozicinėms partijoms veikti. Mes taip pat įvertinome Gruzijos pažangą pasiektą įgyvendinant teismų reformą. Teismų sistemos nepriklausomumas yra mūsų asociacijos uh, E, bendradarbiavimo esmė, nors ES nerengė vertinimo, kaip nagrinėjamos atskilos bylos teismuose, mes vertiname, ar laikomasi čia svarbiausių principų. Ir e, ypač mus domina didelės didelio žiniasklaidos dėmesio sulaukiančios bylos. Pavyzdžiui, neseniai e, na, e, į teismą paduotas e, pa, e, ieškinys prieš rustavitų ir taip pat opozicijos aktyvistų iki teisminis sulaikimas. Toliau teiksime paramą Gruzijai, jai bandant reformuoti savo teismų sistemą ir užtikrinti įstatymo viršenybę bei sustiprinti teismų sistemos nepriklausomumą. Asociacijos tarybos posėdėje vicepirmininkė Mogherini bei komisijos narys Han pasveikino pažangą, kurios pasakė Gruzija siekdama vizų panaikinimo ji jau įgyvendino nemažai keliamų reikalavimų ir tas pastangas reikia toliau tęsti iki, nors dabar dar negalima numatyti galutinio sprendimo, bet mes išvelgėme pozityvių ženklų vertindami mūsų laukiantį procesą. Tendencijos uh, Abhazijos ir Pietų Osetijos atsiskyriliškose regionuose taip pat buvo uh, klausimas aptartas asociacijos tarybos posėdėje. Mogherini ir komisijos narys Han dar kartą pakartojo ES tvirtą paramą Gruzijos teritoriniam vientisumui E, žinoma, pagal jos laikantis jos tarptautinių mastų pripažintų sienų, ES ir toliau užlieka įsipareigojusi siekti taikos, stabilumo bei konfliktų išsprendimo. Ir mūsų nepri, Gruzijos e, įtraukimo politikos. ES vyriausi. E, e, e, Taip pat kalbėjome apie ES dalyvavimą Ženevos procesuose ir e, akcentavome, kad e, e, misijos, kurios stebi padėti vietoje, jų informacija ypač atidžiai vertinama. ES taip pat akcentavo dalyvavimą konfliktų sprendimo misijose Centrinė Afrikos Respublikoje ir patariamoje misijoje, kuri yra dislokuota Ukrainoje. Ir Gruzijos dalyvavimą juose. Ačiū Jums uždėmesi ir tikiuosi dabar išklausyti ir klausyti Jūsų nuomonių šią labai svarbę temą. Efharisto, eh, thank you very much indeed, Mr. Iš tikrųjų labai ačiū, ponė komisarė. Na ir dabar vėl kalbės politinių frakcijų atstovai. Pirmiausiai EPP vardu Janištetina. Dvi minutės. Labai dėkoju, pirmininkė. Pone ir ponios, pradėsiu nuo prisiminimų. Aš lankiausi Gruzijoje ir mačiau dvi revoliucijos, kurios nuvertė tiek prezidento Gamsahulijos, tiek prezidento Ševarnadzės režimus. Dėl to aš labai vertinu, kad paskutinis valdžios pasikeitimas įvyko demokratinių rinkimų keliu ir Gruzija atsikratė sovietinio palikimo. Be abejo, pilnai to paveldo atsikratyti bus netaip lengva. Pavyzdžiui, dabartiniai mėginimai uh, reinkarnuoti Josefą Staliną, e, kuriant įvairius naujus atminimo objektus ar paminklus, kelia daug klausimų. Taip pat ankstesnių e, politikų mėginimas reabilituoti ankstesnius politikus, praeities politikus e, irgi yra tam tikros sovietinio paveldo atspindys. Taip pat nesveikas e, e, santykis tarp valdančiosios partijos ir opozicinės partijos irgi yra praeities likutis. E, taip pat nesiniai kėlė skandalas dėl Rustavidu, nepriklausoma žiniasklaidos kanalo. Juk žodžio laisvė yra demokratinės visuomenės požymis. Netaip seniai Aš e, parodžiau e, vienam televizijos žurnalistui apie Eugenijų Žugašvilį, kuris yra Stalino anukas. Ir mes galime galvoti, kad komunistų partija, kurią jisai įsteigė, yra jokinga ir neverta dėmesio, tačiau tokios partijos gali labai gadinti Rusijos įvaizdį. Pone ir ponės, e, Netaip seniai mes patvirtinome asociacijos sutartį su Gruzija, kuri kalba apie griežtą pagarbą žmogaus teisėms, demokratijai, teisės viršenybė ir panašiai. Aš linkiu Gruzijai daug ištvermės ir drąsos e, pasiekti visus šitos laimėjimus, kadangi mums reikalinga konsoliduota Gruzija. Kągi, ačiū. Dabar SRD frakcijos vardu Viktor Bostinaru. Dvi minutės. Prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, Europos kaimynystės e, politikos peržiūra buvo pristatyta praeitą savaitę. Jo siekis e, atgaivinti e, santykius su es kaimynais. Ir šiame kontekste mes turėtumėm suteikti naują impulsą taip pat ir mūsų rytiniai partnerystiai. Arba bent jau turėtumėm diferencijuotai žiūrėti į valstybės, kurios vienaip ar kitaip yra pasirengusios e, plėtoti savo bendradarbiavimo e, su ES. E, Gruzija šiuo atveju yra pietinėse gretėse ir manau, kad tai yra svarbu mums. Mes turime palaikyti valstybę, kuri parodė labai aiškę proeuropinę orientaciją. Gruzija yra labai svarbi ES partnerė Jodosios jūros regione ir aš norėčiau pabrėžti, kad taip pat yra labai ištikima šių dienų dramatiškame kontekste. Asociacijos E, pasirašydami asociacijos sutartį Rusija pademonstravo savo e, e, ryštą toliau sėkmingai vykdydama reformas ir tikiuosi, kad visų liberalizavimo veiksmų planas taip pat bus netrukus įgyventas. E, aš tikiuosi, kad Gruzijos piliečiai netrukus galės pasinaudoti bevizio keliavimo režimu. Tačiau taip pat norėčiau e, pabrėžti, kad e, stabilumą Gruzijoje nereikia laikyti savaime suprantamų dalykų. Mes turime teikti reformų procesui visokiojo paparamą, tačiau taip pat turime palaikyti ir dar kada patvirtinti Gruzijos teisę į nepriklausomybę, suverenumą ir teritorinį vientisumą. Nepamirškime, kad Rusija 2008 metais vykdė agresiją ir e, dabar jinai toliau tęsia santykius su atskilusiamis teritorijomis, tai yra Abhazija ir Šiaurės Osetija. E, Pietų Osetija. E, kita vertus, labai svarbu, kad Gruzijoje būtų užtikrinęs politinis stabilumas, sukuriant sveiką politinę atmosferą. E, santykius tarp įvairių oponuojančių partijų ir galiu galę norėčiau kreiptis į EPP ir paraginti nustoti žaisti Gruzijos kortą savo politiniais interesais, kadangi kitaip mes įsikysime daug viešų priešų. Kągi, ačiū. Gerbiamam pasidarom. Dabar su malonumu steiksiu žodį ECR vardu kalbėsinčiai poniai Fatiga. E, nelegali Krymo aneksija sukūrė e, didžiulį įtampą ir būkštavimus Gruzijoje. Ir tai dar labiau priartino šią šalį prie vakarietiškų saugumo ir gynybos struktūrų. E, Gruzija yra vienintelė ne NATO narė, kuri dalyvauja greitojo reagavimo, NATO greito reagavimo e, mokymuose. Taip pat jinai labai aktyviai e, veikia CSDP e, pastangose, kaip buvo paminėta komisaro, pavyzdžiui, operacijų Somalija, Centrinės Afrikos Respublika ir Ukrainoje. Ir aš be abejo norėčiau išsakyti komplementų dėl šių pastangų, tačiau esama taip pat ir mažiau E, pozityvių rezultatų, kurio, e, kurie kyla iš Gruzijos vykdomos politikos, kuriuos norėčiau irgi paminėti. Pavyzdžiui, e, savirškos laisvė, Rustavidų kanalo istorija. Kadangi esu ilgalaikė, ilgametė Gruzijos draugė, aš labai tikiuosi, kad šiuose srityse irgi vyks pokyčio. Taip pat norėčiau paminėti tai, kad egzistuoja tam tikri politinių kalinių kastą, e, buvę opozicijos politiniai lyderiai, kurie įkalinami Dvilysi ir kai kur kitur. E, labai tikiuosi, kad čia įvyks rimtų pasikeitimų. Ir be abejo, visokiojopai palaikau, kad būtų liberalizuotas vizų režimas Gruzijai. Ačiū. Dabar Alde frakcijos vardu Javier Nart. Dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Aš esu geras Gruzijos ir jos žmonių bičiulis ir dabar kalbėsiu tiesiai šviesiai. Dažnai, kai kalbame apie politiką, viskas suveda į prekybos politiką. Ir bet koks stebėtojas gali pasakyti, kad E, šiuo atveju e, e, ekonominis interesas iš tikrųjų yra labai matomas, jis yra vienas sutingiausių žmonių pagal Forbes ver, reitingus ir jeigu pasižiūrėtumėm į Gruzijos politinę struktūrą, keltas ministrų yra susijęs su banku, kuris priklauso iš tam minėto mano ponui. E, matant tokią situaciją be abejo darosi liūdna, kadangi mes suprantame, kad mm, kalbame apie komercializuotą politiką. Be abejo, taip pat nėra demokratinės laisvės be teismų nepriklausomybės ir be saviriškos bei žodžio laisvės norėčiau kreiptis į mūsų brolius seseris Gruzijoje, kad mm, iš tikrųjų šitie atvejai, šitos bylos e, yra savočkas išbandymas. Leiskite teismams daryti savo darbą. Mes žinome, kad Gruzija pasiekė didžiulės pažangos, tačiau esama taip pat ir daug trūkumų, ypatingai kalbame apie teismų patikimumą ir spaudos laisvę. Be abejo, šitas problemas Gruzijoje toliau turėtų įsigilinti. Taip pat reikėtų pakalbėti apie mūsų vaidmenį. Jeigu mes esame tarpininkai, tai negalime e, naudotis tokiamis rezoliucijomis kaip e, rezoliucija dėl Juodosios jūros baseino, e, kur būtų ranginama Gruzijos ir Moldavijos integracija į daugia šalės ginkluotas pajėgas. Mes kaip kokie pamišėliai E, lendam savo rekomendacijomis nesuvokdami, kaip ant ribos balansuoja Gruzija. Būkime budrus ir realistai, kaip pranešės pabrėžį, jeigu Gruzinė, jau Gruzija turi rimtų problemų, tai mes neturime jos palikti likimo valiai. Toliau ponas Miroslav Ransdorf, GUE frakcijos vardu, prašau. Dėkui, pane předsedající. Gruzija má zničenou infrastruktūrą. Ačiū, pirmininkė. Gruzija Gruzijos infrastruktūra sunaikinta, šalies pramonė taip pat sunaikinta ir jį sudaro tik 11 procentų šalies BVP Kaukazo regione. Tai viena svarbiausių Kaukazo regioną stabilizuojančių šalių. Šalyje yra e, labai daug potencialo, jie eksportuoja elektrą, tai pagrindinė e, eksporto prekė. Ir manau, jog dabar atėjo laikas parengti maršalo planą Kaukazo regionui, kuris atvertų e, kelią į susitaikymą. Praeitie Gruzijoje yra buvę Mamačvili, Ševardnadzi ir kiti. Dabar šalyje tik e, nuosmukis ir skurdas. Šalis turi plėtoti savo potencialą ir yra šansas įrodyti, mūs, e, yra mums galimybė įrodyti, kad mūsų rytų partnerystė yra sėkminga, nes mums nepavyko jos sėkmės užtikrinti Ukrainos, Moldovos ar Rusijos atveju. Mes nesugebame e, priimti tų užduočių, tačiau tas pas pasakytina ir apie Kaukazą. Atėjo laikas veikti ir nustoti vien tik tai daryti pareiškimus. Pone Ransdorfai, yra klausimas jums. Ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal mėlynę kortelę iš pono Auštrevičiaus? Pane, pane předsedající, samozřejmě akceptuji modrou kartu. Taip žinoma, aš sutinku. Aš sutinku atsakyti klausimą. Auštrevičius. Pone pirmininkė, kolega, ačiū už, kad e, sutikote atsakyti mano klausimą aš sutinku kad statybos energetika žemės ūkis svarbu gruzijai mes linkime jai geros kloties ir pažangos aš esu gruzijos draugas bet gruzija sveiksta pamažu nuo sovietinio paveldo tačiau pastaruoju metu per pastaruosius metus atsirado septyni nauji paminklai stalinui tai yra didžiausias žmogžudys įvykdęs didžiausius nusikaltimus prieš žmoniją dešimtis milijonų vyrų vaikų ir moterų buvo nekaltai nužudyti už vieną priežastį jie nenorėjo tapti sovietų vergais. kolega jūs matote šitą paminklą stalinui kuris buvo pastatytas ir aš darysiu visada kad aš kalbėsiu apie tai. gal galėtumėte atsakyti na aš manau, kad šis klausimas ne į temą, nesusijęs su šiandien vykstančios diskusijos tema. Aš nesakiau, kad mano politinis e, pavyzdys yra Stalinas ar, ar Berija. Aš sakiau, kad Sakašvili yra tas žmogus, kurio pavyzdžiui reikėtų sekti mano uh, E, šalis taip pat patyrė Stalino priespaudą, buvo priversta keisti savo vystimosi kryptį po antrojo pasaulinio karo. Bet tai yra kitas e, klausimas. Aš manau, kad čia istorikai turėtų tarti savo žodį. Ar sutinkate atsakyti į dar vieną klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Jį nori patikti Vons Polčiak. Prašom, e, ponė Polčiak. Ačiū, kad sutinkate atsakyti. Labai susidomėjęs klausiausi jūsų žodžių, jie skambėjo gerai, bet jeigu raginate Gruzijai parengti kažką panašaus į maršalo planą arba jį parengti Kaukazui, ar tai nereikštų, kad ta šalis atsidurs, atsidurs tokioje pačioje padėtyje, kai Rusija atsisakė Čekijos, Čekoslovakijos vardu e, dalyvauti maršalo plane. Na, 1945 metais padėtis e, ir viskas, kas buvo susijęs su maršalo planu, buvo daug sudėtingesnė. Mm, viskas buvo labai politizuota. Kai 1947 metais e, Čekoslovakijos ekonomika nukentėjo nuo didelės sausros, E, pradėjo trūkti maisto ir atsirado tik dvi šalis, kurios e, pasisiūlė aprūpinti Čekoslovakiją grūdais, tačiau ta pagalba buvo teikiama nustatant tam tikras sąlygas ir vienintelė šalis, kuri nekėlė jokių sąlygų, buvo Kanada. Ačiū. Dabar žaliųjų vardu ponė Heidi Hautala, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Nepaisant visų trūkumų ir iššūkių Gruzijoje, aš manau, kad tai yra viena iš rytų partnerystės šalių, kuri e, labai aiškiai orientuojasi į savo europinę ateitį. Prieš penkerius metus tikrai nebūčiau patikėjusi, kad e, vieną dieną ši šalis E, galėtų tapti ES nare. Žinoma, kol kas ta narystė yra tolima perspektyva, tačiau ši šalis deda didelės pastangas ir mes turime e, remti jos europinį pasirinkimą, nes žinome, kad tas ilgas Rusijos šešėlis krenta ant kiekvienos rytų partnerystės šalies. Palyginti su ankstesniu režimu, manau, kad reformos tęsiamos yra pasiekta rezultatų. Taip pat Esu įsitikinusi, kad nepaisant tam tikrų trūkumų, e, tęsiasi ir teisingumo sistemos reforma ir mes turime e, atsižvelgti į Rusavį bylą, atvejį. Turime labai griežtai reikalauti žiniasklaidos laisvės ir teisingumo sistemos nepriklausomybės. Turime vilčių ir gauname teigiamų signalų. Matome, kad net ir šiuo atveju Konstitucinis teismas pademonstravo savo nepriklausomybę nuo politinio spaudimo. Aš manau, kad mums, Europos parlamentui, tenka užduotis paremti e, Gruziją ir kitus rytų partnerystės asocijuotasias šalis, kad jos vieną dieną taptų mūsų bendrijos dalimi. Ačiū. Ačiū poniai Hautala. Dabar NF frakcijos vardu ponas Žanliuk Šafhauser pusantros minutės. Kolegos, komisijos atstovai, aš norėčiau pakalbėti truputį plačiau uh, apie geopolitinius uh, dalykus. Mes nuo tokio monopolinio, monopo, tokio pasaulio, kur vyravo viena jėga, perėjome prie kitokio pasaulio, uh, kur ir kad E, anksčiau pirmavusios JAV dabar, norėdamos išlaikyti savo lyderystę, turi remtis Europą. Bet negalima, kad Europa e, susiskaidytų į dvi dalis ir negali atsirasti multipolarinis pasaulis. E, visa Europos komisijos politika, kuri, iš tikrųjų čia kalbu kaip azalsiečiai, tas ta politika, E, kuri turėtų būti skirta e, tiesti tiltams tarp dviejų kultūrų, pavyzdžiui, kai buvo tiesiami tiltai tarp e, Prancūzijos ir Vokietijos, ir jeigu mes tiesiame tiltus tarp rytų ir vakarų, o konkrečiai su Rusija, tai būtų galima tada sukurti tą platesnę daugiapolarinę dimensiją, bet jūs to nenorite. Ir ar mes čia kalbame apie Serbiją, Moldovą, Gruziją ar Ukrainą. Jūs norite, kad žmonės išimtinai pasirinktų. Jūs įvendinate politiką, kuri netitinka Europos interesų, jūs išduodate Europą. Ačiū. Dabar ponas epidėjos pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjungai Gruzija yra rytų politikos, rytų komunistės politikos e, variklis ir labai svarbu, kad Abhazijoje ir Pietų Osetijoje būtų išspręstas tas išaldytas konfliktas. Tačiau visa tai turi vykti nepažeidžiant Rusijos interesus, kadangi Rusija yra strateginis ES partneris ir ypač dabar, kai Rusijos paslaugų reikia kovojant su ISIS. Todėl nereikėtų tęsti tų prieštarų, kurios iškyla Mums diskutuojant ir nereikėtų nukreipti savo žvilgsnių prieš Rusiją, kadangi tarptautinis klimatas reikalauja elgtis kitaip. Jeigu mes norime Gruzijoje paremti demokratiją ir augimą, tai mes turime, žinoma, teikti jai pagalbą. Tačiau po įvykių Paryžiuje mes turėtume vėl grįžti prie pragmatinės politikos ir e, daryti klaidų ateityje. Gal ar kainuos, kalbės dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad jūs rodėte gerą pavyzdį, tai jūsų, tačiau jūsų ministras pirmininkas taip pat turėtų parodyti panašų pavyzdį Gruzija orientuojasi į ES, siekia bendradarbiauti su mumis. Mes norime Gruziją matyti savo ekonominėje erdvėje, taip pat keliame Gruziją ir konkrečių sąlygų, pavyzdžiui, žmogaus teisų laikymosi, nuomonių įvairovės, žiniasklaidos laisvės. Georgija Gruzija skatina e, modernizavimą ir reformas. Reikia ir toliau juos remti, tačiau aš nesu gruzinas, aš nesu kitos šalies atstovas, tačiau puikiai suprantu, kad politinis dialogas taip pat yra svarbus. Tačiau negalima politikai leisti sugriauti demokratijos daigų. Neteisinga būtų, jeigu uh, E, opozicija negalėtų veikti ir jeigu būtų užčiaupto burna e, e, žiniasklaidai. Problemos turi būti sprendžiamos, reikia siekti pažangos, šalis turi vystytis europietiškai, nesikišant didžiajam kaimynui ir nieko nereikalaujant Rusijai. Labai svarbu užtikrinti visuomenės sanglaudą ir kad mūsų visų svajonė taptų visų Gruzijos piliečių svajonė. Dėkoju. Aš, man patinka jūsų humoro jausma, jausmas. Mamikins. Prašau. Ačiū. Mm, pirmininkė Šiemet yra 23 metų sukaktis, kai buvo pasirašyti užmėgti diplomatiniai santykiai tarp ES ir, Europos, ir Gruzijos. Mūsų ryšius ryšiai pasižymė dinamiškų dialogų. Ir taip pat labai svarbu įtraukti Gruziją į ekonominę prekybos erdvę, e, taip pat e, skatinti ekonominės reformas. Vizų režimo liberalizavimo dialogas e, įgavo pagreitį, Gruzija įgyvenina reikalingas reformas, galbūt netgi daugiau jų pasiekė negu Ukraina arba kitos valstybės. Labai svarbu, kad yra įkurtas tas antikorupcijos, kovos su korupcija centras, taip pat kovos su pinigų plovimu, siekiama užtikrinti žmogaus teisės ir taip pat kuriami e, e, įstatymai valstybės tarnautojams. Labai svarbu tęsti, užbaigti šitą dialogą. Vyriausiai galiotinė neseniai pasakė, kad šalis ne tik tai vystosi sėkmingai, bet ir veikia kaip regiono tarpininkas Šiaurės Kaukazo regione. Gruzijos vertybės remiasi Gruzijos ortodoksų bažnyčia ir tai yra Gruzija, kuri yra nūdinos šalis. Mes esame ir toliau sunerusuoti ES ir Gruzijos ryšiais ir jeigu mes to tikrai norime, tai tuomet mes turime skatinti tuos ryšius daug intensyviau. Uh, now, uh, Deputy Sajad Karim, one minute, take a floor, please. Dėkuoju dabar ponas Karim. Norėčiau priminti pirmąjį asociacijos komitetų susitikimą su kolegomis e, iš Gruzijos. Ir visų pirma, norėčiau padėkoti savo bendra pirmininkiui ir kolegoms Gruzijoje ir visiems kolegoms, kurie aktyviai dalyvavo tos e, grupės darbe, nuolat dalyvavo susitikimuose. Tai buvo gana sudėtinga misija daugeliu paužiūrių, bet manau pavyko pasiekti vieną dalyką pastumti mūsų santykius už vien tik partijų santykių ribų, sukurti nuoširdžius santykius ir visos būsimos rezoliucijos e, bus grindžiamos tuo gautiniu pareiškimu, dėl kurio pavyko susitarti. E, kalbant apie asociacijos susitarimą ir laisvosios priekybos susitarimą. Manau, kad kitas e, žingsnis bus vizų liberalizavimas. Ir e, Gruzijos e, žmonių svajonė tokia ir yra artimiausių metų. Rusija pasiuntė labai stiprų signalą Abhazijos, Pietų Osetijos žmonėms, kad jie turėtų eiti būtent mūsų kryptimi. Ir Gruzija nuolat demonstruoja savo ryštą laikytis Europos vertybių ir šiandien taip pat pademonstravo tokį ryštą užtikrinti žiniasklaidos laisvę. Ačiū labai. Dėkuoju ponui Karim. Dabar žodis suteikiamas ponui Meseriks. Prašom. Dėkuoju komisijos nariui už labai įsame apžvalgą dėl įvykių Gruzijoje. Galiu pritarti jūsų nuomonėje. Gruzija tikrai padarė labai didelę pažangą pastarųjų metų e, savo kelyje link nepriklausomybės ir apie tai jau kalbėjo kiti kolegos. Vyko e, taikios konstitucinės permainos, keitėsi vyriausybės ir e, tuo didžiuojamės ir mes savo šalise. Taip pat turėčiau pabrėžti, kad politinis stabilumas neturi būti e, priimamas kaip savame suprantamas dalykas. Ne visuomet pavyksta užtikrinti tokį politinį stabilumą. Ir uh, Be kita ko reikia gerbti politinę opoziciją kaip teisėtą opoziciją e, ir e, to e, reikia tam, kad būtų įmanoma įgyvendinti taikius demokratinius pokyčius. Be kita ko norėčiau paminėti, kad buvo paskelbtas pranešimas spalio 13 dieną Ir um, jame buvo kalbama apie tai, kad uh, gana didelė dalis Gruzijoje remia uh, Rusijos uh, krypti ir to turėtume saugotis. Tai gali būti pavojinga. Ačiū. Dabar žodis ponui Plenkovič dviem minutėm. Dėkoju pirminkę. Gruzija yra vienas iš ES prioritetų, jei įgyvendinant e, kaiminystės politiką ir Gruzija taip pat savo ruoštų prisima įsipareigojimus įgyvendinti europinės reformas. Po revoliucijos e, Gruzija transformavosi iš prorusiškos valstybės į valstybę, kuri aiškiai demonstruoja norą orientuotis į Europą, tačiau e, teko sumokėti už tai gana didelę kainą turint omenyje e, įvykius Abhazijoje, Pietų Osetijoje, energijos e, tiekimo blokavimo iš Rusijos. Nuolat e, turime galvoti ir apie neigiamus aspektus opozicijos, opozicijai daromą spaudimą ir kitus neigiamus dalykus, kuriuos stebime Gruzijoje politinis selektyvumas e, teismų sistemoje, politiniai kaliniai, kurie vis dar yra įkalinti. Kalbant apie Gruzijos rinkimus, ypač svarbi žiniasklaidos laisvė tam, kad būtų užtikrinta sažininga ir atvira priešrinkiminė kampanija. Tikiuosi, kad Gruzija visiškai išnaudos savo gana didelį potencialą Girdėjome, ką sakė ministras pirmininkas ir teisingumo ministras, kurie neseniai kreipėsi į mus ir tikimės, kad jie ir toliau eis pirmin ir skatins politinį dialogą. E, tikimės, kad laisvosios priekybos susitarimas ir asociacijos susitarimas um, bus gyvendinami ir kad netrukus bus liberalizuotas vizų režimas ir visa tai paspartins e, Gruzijos judėjimą link Europos. Dėkuoju. Dabar žodis poniai Kati Piriu dvi minutėm. Ačiū pirminkę. Gruzija daugeliu požiūrių yra sėkmės istorija. Tai vienintelė šalis šiame regione, kuriai pavyko taikiai pereiti nuo vienos vyriausybės prie kitos. Be to, Gruzija yra viena iš trijų rytų kaiminystės šalių, kuri pareiškia, kad nori glaudesnių santykių su Europos Sąjunga ir asociacijos susitarimas yra to pagrindas. Jis pagrystas Europos vertybėmis, žmogaus teisės, žiniasklaidos laisvė, taip pat yra esminiai dalykai ir visais atvejais e, vengiama politinio kišimosi į teismų sistemą. E, e, Rustavio byla taip pat turėjo baigtis kitaip, bet vis dėlto reikia nerimauti dėl to, kaip buvęs prezidentas Sakašvilis pasinaudojo tą bylą tam, kad sujauktų stabilumą šioje šalyje. Gruzija gyvendina reformas ir Padėtis aplink šią šalį gana nestabili. Tendencijos yra išorės tendencijos. Praėjus trejiems metams po vyriausybės pasikeitimo jau atėjo laikas šiai šaliai susijungti. Ir ES ir Gruzijos bendradarbiavimo rezultatai galėtų būti vizų panaikinimas visiems Gruzijos piliečiams bet e, to nebus įmanoma, jeigu šalyje ir toliau bus nesveikai konkuruojama. Taip žinoma, e, Gruzijoje yra tam tikrų neigiamų dalykų. Laimėtojas gauna viską, tas paužiūris vis dar vyrauja, radikalios grupės vis e, atsiranda ir belieka tik spėlioti, kas jas finansuoja bet e, galime tikėtis, kad e, e, pavyks stabilizuoti padėtį šalyje, jau prasidėjo tinkamos reformos, jos bus tęsiamos ir tikimės, kad Gruzijos piliečiai netrukus galės pasinaudoti demokratijos vertybėmis kelyje link Europos. Ačiū dabar, ponia Kozlovskrajėlė. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Gruzija yra sparčiausiai besivystanti šalis kaiminystėje, kalbant apie demokratinių vertybių dėgymą ir politinį pluralizmą. Tai labai svarbu, kalbant apie žiniasklaidos laisvę, e, valdysenos kokybę, piliečių gyvenimą, e, orientuojamas į demokratinės vertybės ir uh, visam tam gali kilti pavojus dėl labiau populistinių partijų veiklos. Tai daugiausia valdančiojo elito klaidos ir žmonės, žinoma, klausosi tokių populistinių teiginių. Kovojama su gana brutaliais metodais, kurie taikomi tam, kad būtų daromas spaudimas opozicijai ir žiniasklaidai, bet to Abhazija, Pietų Osetija kelia nerimą, kalbant apie Gruzijos politiką jų atžvilgiu. Svarbu, kad e, nesulėtėtų ekonomikos augimo tempai. Kas dėl vizų režimo liberalizavimo, toks e, režimas būtų naudingas abiems šalims, e, ne tik dėl politinių, bet ir dėl ekonominių priežasčių. Tai mums leistų veiksmingiau pasinaudoti ir Bolonijos procesu reikėtų Gruzijai e, daugiau e, žiniasklaidoje skelbtis, daugiau prisistatyti viešai, attrūkti nuo e, ryšių, glaudesnių ryšių su Rusija. Visuomenės nuomonė taip pat labai svarbi reikia skleisti daugiau e, teisingos informacijos apie Gruziją. Noriu pasteirauti komisijos, e, kokia pažanga daroma vykstant dialogui dėl vizų režimo liberalizavimo. Ar galima tikėtis, kad tos dėrybos netrukus baigsis ir kokie projektai bus įgyvendinami Gruzijoje? E. Dabar laikas spontaniškiams pasisakymams. Pirmiausia, Eduard Kukan. Context... Ačiū. Dabartinės Europos kaiminystės politikos kontekste norėčiau aiškiai pasakyti, kad tos šalis, kurios nori plėtoti gilesnius santykius su ES, turi būti mūsų remiamos. Tuo pačiu metu turėtų būti aišku, kad tos šalis, kurios atitinka tam tikrus standartus, e, Tarptų šalių yra Gruzija, ji e, siekia politinės asociacijos, ekonominės integracijos ir Gruziją reikia paremti, jai toliau plėtojant santykius su ES ir ginant savo teritorinį vientisumą. Pavyzdžiui, mes turėtume e, eiti pirmin, e, gyvendindami energetikos bendryje ir integruodami Gruziją. Taip pat norėčiau paskatinti ir Gruzijos politinius vadovus e, savo politinius mūšius renkti parlamente, o ne iki teisminio sulaikymo vietose ar kalinimo vietose. Turi būti e, aiškiai įstatymų viršenybė ir demokratiniai procesai. Dėkujem. Um, tora esis vuleftis notis Marijas. Para... Ačiū. Dabar ponas Matijas. Ačiū. Pirmininkė, e, santykiai tarp ES ir E, Gruzijos yra svarbus, nes ši šalis yra svarbi e, Kaukazo regiono saugumui. Tai yra šalis, kuri atlieka svarbu vaidmenį plėtojant įvairius santykius. Labai svarbu užtikrinti energetikos, energetinį saugumą ir žinoma siekti, kad rytų partnerystė nebūtų panaudojama kaip pretekstas kištis į Gruzijos vidaus reikalus. Gruzija turėtų savarankiškai įgyvendinti savo politiką ir, žinoma, turėtų laikyti žmogaus teisių ir demokratinės valstybės principų. Politinė situacija Jeigu vystysis sėkmingai, 16 metais įvyks rinkimai ir tuomet reikėtų užsaugoti visas potencialias galimybės, kurias mes suteikėme Gruzijai. E, now, uh, Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Ponas Kučiuk. Ačiū pirmininkė. Gruzija yra šalis turinti turtingą istoriją ir kultūrą. Ir akivaizdu, kad Gruzija yra Europos istorijos dalis. Prieš metus ši šalis minėjo E, asociacijos susitarimo pasirašymo metinės ir 69 procentai gyventojų remia asociacijos sutartį. Taip pat gyventojai sutarė ir dėl šalies narystės NATO. Daugelį metų Gruzija buvo Sovietų sąjungos sudėtyje. Dabar jie ieško savo europinės tapatybės ir kaip e, kilęs iš buvusios socialistinės šalies suprantu, su kokiais iššūkiais susidurė Gruzijos jaunimas kaip plėtojama demokratija, kokie pastarojo meto įvykiai e, vyksta. Mes negalime su tuos taikstytis, tačiau turime siekti, kad būtų e, laikomas įstatymų viršienybės principo ir žiniasklaidos laisvės principo. Gruzijai reikia mūsų nuolatinės paramos, kad ir toliau eitų europiniu keliu. Ačiū. Ponui Kudžiuk. Dabar Igor Soltaš. Ačiū. Girdėjome daug pozityvių minčių, gražių žodžių apie Gruziją, tačiau kyla klausimas, kas yra realu. Duomenys, mūsų turima informacija yra labai svarbi ir labai svarbu, kaip mes vertiname daromą pažangą, jos rezultatus, kokiais kriterijais vadovaujamės. Ir būtent dėl šios priežasties aš paprašiau žodžio. Aš manau, kad svarbu, kad Europos komisija ir Europos parlamentas bendradarbiautų su Europos taryba. Europos taryba atlieka labai svarbu vaidmenį vertinant žmogaus teisų, demokratijos, e, teismų sistemos, žiniasklaidos laisvės, žodžio laisvės padėti. Ir man atrodo, kad kai kuriais atvejais tikrai reiktų, kad komisija ir Europos taryba glaudžiau bendradarbiautų mm, šiais klausimais, nes Europos taryba yra nustačiusi tam tikrus žmogaus teisų e, standartus. Dėkoju ponui Šolteš. Dabar Ponas Polčiak. Ačiū pirmininkė. 2012 metais Sakašvili partija buvo priversta perduoti valdžią. Tai buvo demokratijos pergalė. Gruzija dėjo didelės pastangas perinamojo laikotarpiu. Ši šalis turi didelį energijos potencialą ir yra svarbi ES e, sąjungininkė Kaukaze. Todėl aš džiaugiuosi tomis reformomis, kurios vyksta šioje šalyje. Mes e, turėtume siekti, kad tos reformos būtų tęsiamos e, turi būti priešinamasi politiniam spaudimui. Jeigu Gruzija atsispirs tam spaudimui, tai mes ją priimsime atviro širdimi. Dėkoju ponui Polčiak. Dabar komisijos vardu e, komisijos narys Kristos Telenidės. Ačiū. Pirmininkė, kaip jau sakiau savo įžanginėje kalboje, mes atidžiai stebime, ar yra laikomasi mūsų bendrų principų. Ir žinoma, mes tai darome kaip partneriai kartu su Gruzija, būdami įsitikinę, kad demokratijos, teisinės valstybės stiprinimas vyktų kartu užtikrinant Gruzijos klėstėjimą, kad būtų paisoma mūsų bendrų interesų. Tai visiškai atitinka prioritetus, kurie buvo nustatyti peržiūrint Europos kaiminysės politiką. Vicerika Mogerini, lankydamasi Gruzijoje, tikrai palankiai vertino e, konstruktyvų Gruzijos parlamento, politikų toną. Jie pripažįsta, kad reikia ir toliau sutelkti dėmesį į reformas ir kurti saugę erdvę, kurioje būtų galima renkti kitų, kitais metais vyksiančių e, rinkimų kampaniją. Dabar keletą žodžių apie vizų liberalizavimą, nes girdėjau apie tai klausimų. Vizų liberalizavimo procesas yra grindžiamas nuopelnais, atsižvelgiama į rugsėjo spalio mėnesį vykusių vertinimų rezultatus, taip pat Gruzijos institucijų pateiktą informaciją. Mes kitą mėnesį pateiksime ataskaitą apie padėtį, kai bus paskelbta ta baigiamoji baigtinė ataskaita, komisija galės E, parengti teisėkuros pasiūlymą dėl vizų panaikinimo. Tada e, sprendimą bendrai priims Europos ministrų taryba ir Europos parlamentas. Bet, žinoma, sunku prognozuoti, kiek laiko prireiks sprendimui priimti. Ir baigdamas, pasakysiu, kad nors Gruzijos ir ES asociacijos sustarimas yra geras būdas e, realizuoti mūsų santykių potencialą, vis dėlto pagrindinis dalykas išlieka e, reformos e, ekonominis augimas, valdysena, tarp sektorinis bendradarbiavimas, pažiūrėjau, transporto, e, energetikos ir aplinkos saugos srityje. Visi šie dalykai labai svarbus ir žinoma, mes e, jais rūpinamės e, nusiteikę optimistiškai. Ačiū. Efharisto dziękuję bardzo panie komisarzu za pańskie wystąpienie. Ačiū